30. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra komisijai žodžiu pateikiamas klausimas apie regioninę valstybės pagalbą. Bardzo proszę o zabranie głosu autorkę e, pytania, panią przewodniczącą. Prašau, suteiksiu žodį klausimo autoriai. Tai yra regionės politikos komiteto pirmininkiai poniai Hubner. Pirmininkė, aš esu pirmininkė komiteto, kuris parengė šį klausimą, taigi kalbu komiteto vardu. Šių metų sausio 17 dienos rezoliucijoje dėl valstybės pagalbos modernizavimo parlamentas paprašė, kad būtų įtraukiamas į pasiūlymų dėl valstybės pagalbos modernizavimo rengimą. Aš teikiu klausimą ypač komisijos nariui Almūnija. Noriu papasakoti, kas kelia susirūpinimą parlamentui ir ypač susijusiems komitetams. Dabar vyksta dėrybos dėl 2014-2020 metų regionės politikos reglamentų ir matome, kad kai kuriuose Kai kuriuose iš tų reglamentų nėra pateikiama nuostatų dėl valstybės pagalbos, o valstybės pagalba reikalinga skatinant investicijas. Mums kelia susirūpinimą naujos valstybės pagalbos taisyklės. Mums kyla klausimas, ar politinių, ekonominių, socialinių požiūrių tikrai dabar yra geriausias metas uh, E, imtis priemonių, kurios sumažintų gyventojų apriepti, kurios mažintų valstybės pagalbos apimti ir intensyvumą. Mums kelia susirūpinimą naujų taisyklių poveikis investicijoms į e, regionus, kurie pereina iš mažai išsivyščiusių į labiau išsivyščiusių regionų kategoriją. Mes raginame komisiją atsižvelgti į tuos regionus, kuriuos ypač smarkiai paveikė krizė. Tiems regionams uh, E, regioninės politikos pagalba ir gali būti vienintelis investicijų šaltinis. Ir tų regionų blogėjanti ekonominė padėtis dar neatsispindi duomenyse nuo 2008 iki 2010 metų. O šie, būtent šie duomenys bus pagrindas komisijai įmantis priemonių. Tik manau, kad reikia atsižiūrėti naują situaciją. Ir mano papildomas klausimas būtų štai koks. Ar komisija kodėl komisija nenumato e, fiksuotos tarpinės peržiūros datos, kodėl ta data paliekama atvira. Turiu pasakyti, kad daugumos regionų vystimasi lemia miestų plėtra ir daug NATS 3 regionų lieka nuo šalyje. Mes manome, kad čia reikia perinamojo laikotarpio nuostatų. Kalbant apie regioninį politinį kontekstą, kuriame dirba regionų plėtros komitetas. Labai svarbu, kad komisija ir toliau tęstų dialogą su mumis, mm, paaiškintų, patikslintų visus e, klausimus ir gairias. Aš tikiuosi to bendradarbiavimo ir čia norėčiau akcentuoti, kad labai svarbu, kad visi atitinkami komisijos nariai, ypač komisijos narys Han ir komisijos narys Almunija bendratarbiautų. Mūsų nuomonė toks bendradarbiavimas užtikrintų, kad priimtos taisyklės mums e, padės geriau pasinaudoti e, regionų potencialu e, po krizės, kai labai reikia kurti darbo vietas ir siekti kurti konkurencingesnį Europos ekonomiką. Well. Dėkoju. Ir dabar žodis teiksiu komisijos nariui Almundijai ir prašyčiau pasisakyti Europos komisijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Hübner, kolegijai. Dėkoju už tai, kad šias diskusijas suorganizavote čia Europos parlamente. Nedėkosiu už tai, kad diskusijos vyksta 10 val. vakaro, bet dėkoju už tai, kad jos iš vis vyksta. Aš žinau, kad ne jūs esate atsakingas už tą laiką ir aš atvyksiu bet kada, kada mane be pakviestumėte. Aš labai džiaugiuosi būdamas čia ir būčiau labai laimingas, jeigu pakviestumėte mane į diskusijas savo komitete dėl regioninių gairių kurios e, buvo jau aptartos komisijos lygių, vyks politiniai debatai kolegijos lygių gegužės pradžioje dėl šių gairių. Jau vyko diskusijos su regionų komitetu, taip pat ekonominių ir socialinių reikalų komitetu. Be abejo, manęs laukia kelios dešimtis įvairiausių sustikimų dvišalių pagrindų su regionais, su valstybėmis narėmis, taip pat dalyvausiu sustikimuose nacionaliniuose parlamentuose. Taigi, jeigu norite, prieš patvirtinant šias gairias, aš labai mielai galėčiau viską daug išsameu aptarti su jūsų komitetu per ateinančias savaitės. Šiaip ar taip, kaip ir visada yra daroma mūsų iniciatyvų atveju, mes jau esame išsiuntę pirmąjį variantą Europos parlamentui ir kaip visada kviečiame Europos parlamentą dalyvauti viešosiuose konsultacijose su kitomis suinteresuotomis pusėmis, bet mes be abejo esame pasirengę išklausyti jūsų nuomonę ypatingai atidžiai, nes Europos parlamento nuomonę mes išklausome netgi atidžiau negu kitų suinteresuotų pusių. Visa tai yra daroma tam, kad pagerintume e, planuojamas gairias ir ir būtų gerai, kad tie patobulinimai nebūtų nukeliami į paskutinės parengiamų diskusijų dienas. Kaip aš sakiau, norėčiau komisijos narių kolegijai pristatyti baigiamąjį gairių pasiūlymą birželio pradžioje. Valstybės narės ir regionai paprašė Europos komisijos, kad jiems būtų numatoma pakankamai laiko įgyvendinti šias gairias iki kitų metų pradžios tai būtų paliekamas tas laikas. Yra nemažai aspektų, kuriuos dar reikia išnagrinėti, norint nuspręsti, ar galima būtų tikėtis, kad šios gairės įsigaliotų e, sausio pirmą. Jeigu ne, tuomet pratestume dabartinių gairių galiojimą dar kelis mėnesius 2014 metais. Bet jūs paminėjote labai svarbu aspektą, būtent tai, kad reikia užtikrinti nuoseklumą tarp regioninių gairių ir regiono politikų. Ir taip pat e, naujosios e, struktūrinių ir saglaudos fondų politikos. Tai nereiškia, kad e, pagalba gaunančių uh, regionų žemėlapis arba kriterijai turėtų būti visiškai tokie patys. Juk šių gairių tikslas yra sukurti tokią sistemą, pagal kurią būtų galima teikti pagalbą regionams, bet tai nėra visiškai toks pat tikslas negu kad e, struktūrinių fondų priemonių tikslai. Aš nežinau labai daug ir visko iki, apie šių fondų uh, panašumus, tik žinau, kuo jie skiriasi. Bet aš susitikau su kolega Han ir su atsakingomis tarnybomis, kurios labai daug prisidėjo siekiant pagrysti regioninių gairių pasiūlymą. Yra parengti sanglaudos politikos pagrindimas, į kurio mes taip pat pasinaudosime. Dar yra labai svarbu tai, kad jūs paminėjote keletą aspektų, kuriuos norėjau atkreipti dėmesį ir aš. Pavyzdžiui, gyventojų apriektis. Ji buvo sumažinta da, pagal dabartinės gairės. Tokią paramą galėtų gauti 45 procentai gyventojų. Mūsų pirminis pasiūlymas buvo 42 procentai, dabar vis tik yra apsistota ties 45 procentais. Ir Būtent dėl to, kad reikia atsižvelgti į išskirtinę padėtį tose šalise, kuriuose krizė yra ypatingai gili, čia turiu galvoje Graikiją ar Kiprą, galbūt galutinis gyventojų apriepties skaičius bus dar didesnis, bet dabar jis yra toks. Ir aš nemanau, kad dėl to reikėtų nerimauti, ponia Hübner. Antras dalykas - paramos intensyvumas. Tiesa, kad išskyrus pačius neturtingiausius regionus, kitose regionuose mes planuojame mažiau intensyvę paramą. Kodėl? Dėl dviejų priežasčių. Pirma, atsižvelgiant į visą Europos Sąjungą, jų e, skirtumai tarp regionų sumažėjo. Tai yra geras rezultatas e, anksčiau taikytų priemonių. E, įvairiausių investicijų, regionės paramos, taigi tie skirtumai tarp regionų iš esmės mažėja ir į tai reikia atsižvelgti. Bet antra priežastis mano galva yra svarbesnė. Buvo pastebimi vis didesni skirtumai tarp valstybių narių mokestinių pajėgumų, tiek tarp valstybių narių, tiek tarp regionų kurios, kurie turi prisidėti prie bendro regionų paramos fondo. Ir jeigu mes išsaugosime ankstesnio intensyvumo paramą, kai biudžetiniai pajėgumai buvo vienodesni, vienodžiau pasiskirsti tarp valstybių narių, tuomet užuot padėję sumažinti skirtumus tarp regionų, mes sukurtume tokį instrumentą, kuris tuos skirtumus tik pagilintų. Nes tos valstybės, kurios e, dabar turi didesnius biudžetinius pajėgumus, gautų didesnę paramą. Taigi visą tai mes išanalizavome, viską aptarėme ir manau, kad šitas argumentas yra labai svarus. Ir dar galiu pridurti dar vieną e, argumentą. Iš mūsų turimos patirties matosi, kad dalis suteiktos paramos anksčiau nedavė realios naudos. Tai buvo ta parama, kuri nepadidino investicinių pastangų regione ir neišaugo BVP vienam gyventojui. Bet tai buvo tiesiog lėšos, kurios buvo paskirstytos tiems investuotojams, kurie ir tai būtų investavę į tą regioną. Taigi ta situacija tikrai pasidarė sudėtinga. Ir ji, kalbant apie biudžetinius pajėgumus, bus sudėtinga ne tik šiandien, bet ir ateinančių laikotarpių, kai bus įgyventinamos naujosios gairės. Ir Galiausiai paskutinis mano argumentas tai yra laikotarpio vidurio peržiūra. Aš žinau, kaip yra dabar įvardyta tokia galimybė gairių dabartinėje versijoje, bet tikrai laikotarpio vidurio e, peržiūra, ypatingai laikotarpio nuo 2014 iki 2020 metų, yra tikrai numatoma, ji yra vertinama kaip labai svarbi, ypatingai dėl to, kokia yra ekonominė situacija. Dėkoju ir gerbiamas komisijos nariai. O dabar bus pasisakymai politinių frakcijų vardu. Ir taip pat ponas Vlasakas pasisakys. Kolegos, gal suteiksiu žodį visų pirma jam, pusantros minutės. Damia Panove. Pirmininkė, ponios ir ponai, vals, regionės valstybės pagalbų taisyk, pa, pagalbos taisyklių modernizavimas dėja vyksta tokiu metu, kai dar nėra galutinai sutarta dėl sanglaudos politikos. Dėl to mes keliame savo nemažai pavojų. Visų pirma, tai yra padidėjusios administracinės naštos pavojus. Čia kalbu ne tik apie didesnę E, biurokratija, su kuria susidurs mažos ir vidutinės įmonės parašančios pagalbos. Turiu galvoje ir naštą teksančią regionams, nes reikės viską fiksuoti dokumentuose, reikės ir įmonių ketinimus fiksuoti dokumentuose. Taigi man neramu dėl to, kaip bus įgyvendinamas neseniai priimtas Europos Teisingumo teismo sprendimas. reikės pranešti apie visą pagalbą, kuri generuoja pajamas, neatsižvelgianti tai, kas tą pagalbą įgyvendina - savivaldybė, regionas ar kitas subjektas. Dėl to kyla problemų dėl programavimo, dėl terminų. Pagal taisyklės nebus galima anuliuoti jokių įsipareigojimų. Taip pat kyla klausimas dėl eksante sąlygų teikiant valstybės pagalbą bendrųjų nuostatų reglamente. Manau, kad e, dėl teisingumo teismo sprendimo padidės administracinė našta, kuriai valstybės narės nėra pasirengusios. Ponas Van Nisteroj. Latvas. Brangus kolegos, komisaras pasakė, kad jau vėlų. Tačiau dar ne per vėlų. Jis taip pat tą pasakė, galima dirbti kartu. Ypatingai, kad pasisakė ponas Lasak iš regionų komiteto ir jis jau paminėjo tą pranešimą, dėl kurio mes balsuosime. Tos gairės įeina į teisės aktų leidimą, į teisės aktų leidimo planus Ir viskas turi būti sustiguota taip, kad būtų e, sklandu įmonių požiūrių ir panašiai. Taigi mes balsuosime už tą pranešimą. E, apie kągi čia eina kalba? Gali būti įvairūs skaičiai, gali būti įvairūs skirtumai įvairiose teritorijose. Kai, kurios, kai kuriais atvejais yra atmestos tos įmonės, kuriuose dirba daugiau negu 150, tūkstančių, 150 darbuotojų, atsiprašau. Tačiau e, kitose šaltiniuose, kaip tik tais į tas įmonės norime kreiptis, kad e, būtų daugiau sinergijos, daugiau judėjimo. Mes norime naudoti pažangiausias technologijas ir tos įmonės kaip tik tai šioje srityje yra naudingiausios, tad jų negalima atmesti. Panas Esaka pateiks pranešimą. Ir tada galėsime savo komitete jūs priimti išskėstom rankom, kada tas pranešimas bus svarstomas. Dėkui. Aš manau, kad reikėtų atsižvelgti į tai, ką siūlė komisijos narys. Pakviesime jūs į savo komitetą ir mes. Dabar kalbėsiu gimtąją kalbą. Valstybės paramos modernizavimas yra teigiamas dalykas, jis tikrai teigiamai atsilieptų ekonomikos augimui ir užimtumo didinimui. Tačiau labai svarbu yra teisingai paskirstyti regioninį regionė parama busimam teisėkros laikotarpiu. Noriu pateikti Jums pavyzdį. Vakarų Slovenija. Ji. Čia gyvena be ne pusę Slovenijos gyventojų ir pagal naujasias taisyklės šis regionas prarastų turbūt visą prieigą prie regionės paramos per naktį. Vakarų Slovenija yra laikoma kaip saugiklių kategorijos regionas, kur buvo numatytas laik, pereinamasis laikotarpis. Bet šitas regionas labai priklauso nuo regionės paramos. Per pastarosius metus dėl regionės paramos buvo sukurta be ne 1600 darbo vietų, todėl reikėtų užtikrinti sinergiją tarp e, regionės paramos užtikrinimo ir realaus jos naudos. Vakarų Slovenija jau pagal sanglaudos politiką yra laikomas tuo saug, regionų saugikliu ir aš noriu, kad jie turėtų uh, vienodai būti traktuojami ir ateinančiame laikotarpyje. Dėkoju. Toliau ponas Galageris. Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti vicepirmininkui už tai, kad atvyko šį vakarą pas mus aptarti šį labai svarbų klausimą dėl regioninės valstybės pagalbos gairių nuo 2014 iki 2020 metų. Vicepirmininkas puikiai žino, kokia yra mano nuomonė šio klausimu kadangi mes jau buvome susitikę ir aptarėme labai svarbius klausimus. Pirma, tas gyventojų apreptis ir jūs minėjote Graikiją ir Portugaliją ir turbūt jūs netyčia pamiršote paminėti mano valstybę Airiją, kuri taip pat nukentėjo nemažai bet tas apriepties sumažinimas reikštų, kad valstybės regionai, kuriuose bet nedarbo lygis labai aukštas ir, ir kur ekonomiko susiduria su rimtais iššūkiais, nebetektų tokios labai svarbios paramos. Ir iš tiesų man kelia nerima tas ketinimas priboti paramą didiesiems veikėjams pajūrio regionuose. Airijoje labiausiai nuo tokių pokyčių nukentėtų vakarų Airijos regiono ekonomikos veikėjai. Tai yra tas regionas, kur kalbama airių kalba ir už kurį aš buvau atsakingas. Todėl aš manau, kad reikėtų nepamiršti, kad tokia parama yra ypatingai svarbi nutolusiems regionams. Ir tai reikštų, kad pagal naujasias taisyklės tie, tos įmonės, kurios nėra įsisteigusios regionuose, kurios, kuriems yra numatoma pagalba, tos pagalbos ir negautų. Ir naudos turėtų tik tai didelės įmonės, kuriuose apyvarta yra daugiau negu 50 milijonų eurų. E, jūs taip pat paminėjote svarbės e, sąlygas, pažiūrėjau, inovacijos ir naujovės. Bet tai nepadėtų e, padėti tiems regionams, kurie yra labiausiai nutolę ir kuriems labiausiai reikia tos pagalbos. Ir Taip pat nereikėtų susikoncentruoti vien tik tai į tą ekonominį augimą ir plėtrą. Dėkoju, toliau žodis pana Šretera. Dėkoju, pirmininkė. Pone komisarė. Žalieji, ko gero, vieninteliai remia komisiją, kai kalbama apie e, bendras taisyklės e, valstybės lygmenių skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Labiausiai nuskurdusiuose regionuose. Tačiau reikėtų vengti e, didelėms įmonėms leisti tomi, tą paramą pasinaudoti. Iš regiono į regioną taisyklės taikomos skiriasi ir tos įmonės ieško didžiausios naudos. Ir tos įmonės pas, pasieško tokio regiono, kuris gauna didžiausią paramą. Ir jos tiesiog keliauja iš vieno regiono į kitą. Sakykime, tokia įmonė kaip Nokia. 2007 metais Bodum gamyklą uždarė, nors gavo keletą milijonų eurų, ta, eurų tai gamyklai pastatyti. Iš Borumo išvažiavo į Rumunijos miestą, taigi per tris metus Nokia ir ten uždarė savo gamyklą, e, persikeldama į Aziją. Taigi kiekvieną kartą mokė, mokėta buvo už e, gamyklų statymą, bet vyksta e, globalizacija, duodami kiti kreditai, kad būtų, padėta, padėta, kad būtų suteikta pagarama bedarbiams. Taigi, kaip matote, jeigu įmonėms suteikiama pagalba, tai turėtumėm su jomis elgtis griežčiau. Arba dešimčiai metų suteikiama pagalba, parama, arba tada jau turi tą paramą gražinti. Ir tą reikėtų į paramos, valstybės paramos reglamentą įtraukti. Tikiuosi, komisarė, kad atsakysite man teigiamai. E, mėlynoji kortelė. Ar sutinkate atsakyti į klausimą, ponas Van vis... Nistelroj? Aš esu nustebęs dėl tos pastabos apie didžia, didelės įmonės. Reikia, kad būtų sukurtos tam tikros sąlygos ir kad būtų nu, nustatytos sąlygos e, atitinkamam suskirstimui, kad perskirstimui, kad, kad tų neigiamų pasiekmių sumažėtų. Nes aišku, kad tokių pavyzdžių egzistuoja. Kita vertus galėtų būti daug naudingiau, jeigu mažos ir didelės įmonės bendradarbiautų. Ar sutinkate su tuo? Koks jūsų atsakymas būtų, klausė pirmininkas? didelės, didelėms įmonėms paramos nereikia. Jos į vieną miestą, iš vieno miesto į kitą važinėja, ieškodamas geriausių pajamų ir Nokia yra puikiausias pavyzdys, kas ten vyksta. Taigi reikia dviejų dalykų. Viena vertus reikia didelės įmonės išbraukti iš reglamento, e, pagal kurį teikiama turėtų būti parama kaip siūlo komisija, mes balsuotumėm už tai, o kita vertus labiausiai nuskurtusiuose regionuose, kur padedama taip pat ir didelėms įmonėms, reikia įvesti mažiausiai dešimties metų taisyklę. Pane komisarė, ši reforma kelia labai daug klaustukų ir e, ji nepriimtina tiems regionams, kurie yra atsidūrę toliausiai nes tie regionai mažiausiai trigubai nubaudžiami. Nubaudžiami dėl to, kad e, e, jie, jiems skolinama mažiau ir taip pat jiems bonusai e, sumažinami 20-10 procentų, nes komisija negali atsižvelgti į visus aspektus, būtent atsirandančius dėl, nuto, nu, nuo to, kad, dėl to, kad jie nutolia. Ir Mes esame pasiekę susitarimą e, trilogiją dėl FEDER. Komisija būtent taip turėtų nuspręsti, o ne kitaip dėl to reglamento. Mes turime žiūrėti, kad reglamentai dėlėtų tarpusavėje. Komisarė Almunija, aš vis tik norėčiau padėkoti Jums, kad atvykote į diskusijas. Jūsų dalyvavimas čia rodo, kad tikslai konkurencijos politikoje. E, šiame regulamente e, keliami labai rimtai ir mes bet kokiu atveju labai norime ir mielai su jumis susitiksime dar padiskutuoti. Ačiū, ponės Celė, dvi minutės. Pone komisarė, ponios ir ponai, regioninė parama sudaro labai svarbę regioninės politikos dalį. Įvairiuose regionuose ji nėra vienoda. Vyksta dėrybos dėl struktūrinių fondų ir galbūt čia reikėtų padaryti sąsają su valstybės parama, regioninė, su, su regioninė valstybės parama tačiau taisyklės čia skirtingos ir reikėtų veikti pakankamai greitai. Pavyzdžiui, e, tam tikrų kategorijų sąlygų e, sušvelninimas sąlygų tam tikroms kategorijoms tą reikėtų, tą reikėtų pabrėžti. Toliau reikėtų paminėti A ir C zonas, taip pat um, pasienio regionuose A naujosios zonos yra labai nuskriaustos, um, o kalbant apie C zonas yra numatyta 50 milijonų um, apyvarto suma, tai yra labai ribojanti suma. Pavyzdžiui, rytų Vokietijoje, jeigu būtų tai nurodoma, tai tokia suma nebūtų nurodyta. Ir taip pat e, reikėtų žiūrėti, kad nepadidėtų e, administracinė našta. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisarui, kad atvykote. Ačiū ponui Zeller, jums užduotas klausimas pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Panašiai dar užduoda klausimą. Dėkoju. Kolega Zeller, mane domina, ar jūsų politinė frakcija remia penkių metų laikotarpį, kuris yra numatytas komisijos pasiūlyme. Penkerių metų laikotarpis yra numatytas išplėsti iki dešimties metų Ir būtent į tą tekstą dėl struktūrinių fondų numatoma tą per, e, laikotarpį perkelti. Atsakymas. Nesu e, e grupės e, nuomonės reiškės, tačiau aš pasisakyčiau už dešimties metų laikotarpį. Ačiū, ponė Kadenbach. Komisijos nuostatose viskas priklau... nuostatos priklausys nuo regionų ir viskas priklausys nuo investuojamų sumų. Komisijos mintis apie kitas valstybės narės gali privesti prie to, kad kai kur parama sumažės netgi 50 procentų. Čia turiu galvoje kai, kurias, kai kurios E, Austrijos regionus. Tokie drakoniški sumažinimai. Tokiems drakoniškiams sumažinimams neturi būti pritarta. Mes norime, kad būtų nustatyta regioninė ekonominė politika, e, silpni, silpni regionai Austrijoje turi gauti tą paramą ir ne tik Austrijoje, bet ir kitose valstybėse narėse. Reikia tam numatyti pakankamas sumas, o taip pat reikia numatyti galimybę e, dalyvauti ir didelėms įmonėms. Nes jeigu dirbs daugiau negu 150 e, darbuotojų, 151, tai jau tada paramos negaus. Bet tos paramos reikia visur Europoje. Ponas Toirer. Almonija Dėkoju pirmininkė, komisijos narė Almunė. Liberalams yra aišku, kad konkurencingumą reikia skatinti regionuose, bet regioninė parama turi būti taip teikiama, kad ji neiškraipytų konkurencijos pastangų. Puiku, kad buvo suformuoti pasiūlymai taip, kad konkurencingumas būtų apsaugotas, tačiau jūsų pasiūlymas yra šiek tiek kategoriškas. Mums atrodo, kad pasienio regionai kaip minėjo ponas Celer, turėtų gauti ypatingą dėmesį. Mes taip pat manome, kad klasikinis smulkaus ir vidutinio verslo įmonės apibrėžimas yra pernelyg siauras. Yra tokių įmonių, kurios turi daugiau negu 150 darbuotojų, bet jos nėra didelio masto įmonės, taigi reikėtų daugiau lankstumo šią prasme jūsų pasiūlyme. Ir be abejo, mes džiaugiamės tuo, kad, kaip sakėte, esate pasirengę užtikrinti, kad būtų pakeltas e, lygis nuo 42 procentų. Jeigu tai bus padaryta, mes balsuosime už jūsų pasiūlymą. Dėkuoju, toliau pusantros minutės, ponė Dėlį. Pone komisarė, čia labai svarbus klausimas, ypatingai krizės metu, kada reikia kovoti su nedarbu ir atgaivinti ekonomiką. Komisijos gairėse nepakankamai atsižvelgiama į regionų kategorijas. E, būtent turiu galvoje periferinius regionus, o taip pat tuos regionus, kurie išgyvena pereinamą į laikotarpį. Komisija turi e, laikytis tokių principų, kad e, didelėms įmonėms paramos neteikti, neteikti kurios delokalizuoja savo gamyklas ir panašiai, ir remti mažas ir vidutinės inovuojančias įmonės, kurios kelia ekonomiką. Taip mes norime, kad būtų ginama uh, antidelokalizacija ir didelės įmonės negali užsidaryti e, per dešimt metų nuo paramos gamimo, gavimo. E, ta parama yra duodama tam, kad įmonės dirbtų, o ne tam, kad užsidarytų. Ir e, tos įmonės, jeigu užsidaro, tai tada negali gauti jokių, jokios paramos. Nei iš jokių fondų, nei iš niekur, ypatingai kai užsidaro tos įmonės. Europa turi tarnauti piliečiams ir jūs tą pasakėte. Europa yra misija. E, Europai tenka misija e, teritorinės e, sanglaudos kitų sričių. Ir būtent mes už tai atsakome šiame parlamente, kad ji tarnautų piliečiams. Ačiū, o dabar dvi minutės poniai Sančias Šmit. Ačiū pirmininkė, ponė komisarė, brangus kolegos. Komisijos logika, e, kalbant apie valstybės paramą, e, labai e, aiški. Reikia, kad būtų gerai panaudojami pinigai, reikia, kad sumažėtų parama didelėms įmonėms, kad ji būtų tikslingiau taikoma, E, tačiau mums reikia liberalesnių taisyklių dėl to, kad neatsilie, neatsako tas tekstas į realius poreikius. Dabar e, iš tiesų tai, kas e, vyksta, labai mus neramina, ypatingai neramina mažas ir vidutinės įmonės. Ir mes dabar uh, turime uh, padaryti taip, kad parama netektų turtingiems regionams, tokiems regionams, kurios tikrai reikia. Uh, E, kalbu apie ultraperiferinius kalnų regionus, e, skurdžiausius regionus, kuriems būtent tokios paramos reikia, kad e, galėtų gyventi geriau. Ir mes labai aktyviai gynėme tarpinę kategoriją, būtent tuos regionus, kurie išgyvena pereinamą į laikotarpį, kad jie gautų daugiau struktūrinių fondų paramos, o komisijos parama, paramoje būtent tie pereinamojo laikotarpio regionai ir neatitinka palankiausių, palank, palankiausiamis sąlygomis teikiamų paramos, paramos kategorijos. Vidutinės, vidutinio dydžio įmonės turėtų gauti paramą e, ir rekon, e, rekonversija įmonės, įmonių turėtų būti skatinama. Dabar to neįmanoma padaryti. E, ne, ne, negalima padaryti taip, kad vyktų delokalizacija. E, parama turi būti tokia, kad gavus ją būtų veikiama toje teritorijoje ir kad įmonė nebūtų delokalizuojama. Investuoti į konkurencingumą yra būtina ir tai būtina augimui. Ačiū, ponė Miranda. Vieną minutę su pusę. Dėkoju pirmininkė, ponė komisarė Almunija. Mes labai dėkojame Jums, kad atvykote į plenarinį posėdį ir diskutuojate šiuo tokiu svarbiu klausimu. Kadangi procedūra dabar vyksta, tai galima kai ką pakeisti ir galima kai kurių kolegų minimą riziką sumažinti arba jos išvengti dabar yra iškilusi ekonomikos ir finansų krizė ir tai yra labai svarbu tą padaryti. Mano frakcija labai susirūpinusi tuo, kad konvergencinėms zonoms būtų apribota ta parama. Ir mes labai e, susirūpinę dėl 250 darbuotojų, sako kalbėtojas, taisyklės e, Įmonių, e, įmonės Europoje daugiausia yra mažos, juose dirba mažiau negu 50 žmonių. E, tai yra labai aktualu kalnų e, regionams, ultraperiferiniams regionams. Ir taip pat reikėtų taikyti tam tikras taisyklės didelėms įmonėms, nes būdami turtingi, būdami turtingi, jie neturėtų apsimesti e, vargingais, vargšais. O mm, dažnai Ispanijoje taip atsitinka. Reikėtų vengti, e, reikėtų vengti tokių situacijų. Ačiū, ponas Olbricht. <clears throat> Myślę, że najważniejszym wyzwaniem. E, Aš manau, kad pats didžiausias dabartinės diskusijos iššūkis yra Europos politikos krypčių papildomumas ir priemonių nuoseklumas, teikiant įvairią paramą įvairiems subjektams. Kai Europos parlamentas dalyvauja dėrybose dėl reglamentų dėl sanglaudos politikos, mums nėra taip jau svarbu, ar mes derame su konkrečiu direktoratu. Mes žinome, kad vyksta dėrybos su Europos komisija. Dėrybos su komisija reiškia, kad yra užtikrinamas vidinis nuoseklumas ir bendras požiūris į regioninę ir sanglaudos politiką visose komisijos direktoratuose. Mes dabar baigiame dėrybas dėl regioninės politikos fondų ir po sudėtingų diskusijų su taryba padarėme išvadą, kad turi būti leidžiama parama inovacijoms ir taip pat mažų ir didelių įmonių bendratarpiavimui. Labai svarbu, kad vadovautumėmės nuoseklių požiūrių, jeigu vienur pagalbą leisime, kitur neleisime, tai atsiras netitikimų. Manau, kad būtų labai gerai, jeigu komisijos atstovas atvyktų ir aptartų šios klausimus mūsų komitete. Ponas Nikolesku. Ačiū pirmininkė. Manau, kad naujos gairės dėl regionės valstybės pagalbos yra žingsnis siekiant supaprastinti taisyklės. Norėčiau akcentuoti, kad naujose gairėse yra kalbama apie ekonomikos kontekstą, kuris galiojant ankstesniam reglamentui buvo kitoks. Įvairios rytis nurodytos 107 straipsnėje turi būti traktuojamos per bendrijos prizmę. Yra įmonių, kuriuose dirbančių žmonių skaičius viršyje nurodytą maksimalų darbuotojų skaičių. Turime Įmonėms turi būti teikiama parama, tačiau turime reikalauti, kad tos įmonės neperkeltų savo veiklos iš to regiono, kurioje gavo paramą. Taip pat reikia neužmiršti regionų, kuriuose yra gamtinių kliučių, taip pat regionų kalnuotose vietovėse ir regionų, kuriuose didelis nedarbo lygis. Dabar pusantros minutės, ponas Teišera. Ačiū, pirmininkė, ačiū komisarė. Naujų gairių projektas dėl regioninės valstybės paramos labai visus palies, jeigu bus patvirtintas. Labai daug pasiūlymų yra pateikiama e, kalbant apie finansinės paslaugas, tačiau čia e, taisyklės dar griežtesnės yra nustatomos ir nereikia pamiršti, ką komisija siūlė praeitais metais. Nes regioniniai, pa, regioniniai parmai reikėjo numatyti preferencinį režimą, tačiau šiame mm, mm projekte to nenumatyta. Ir trečias dalykas. Čia turime įvertinti kaštus ir pasak, pažiūrėti, kaip e, patirtis, patvir, kaip patir, patirtis per, pasiremia tuo paramos režimu. Ir paskutinis kalbėtojas ponas Weber. Pone pirmininkė, ne vicepirmininkė, gerbiami kolegos, norėčiau pabrėžti vieną dalyką šiuo metu. Tai yra pasienio regiono, regionai, kur yra skiriama dabar daug pagalbos, o ateityje jos tiek daug nebeliktų. Tai ypatingai aktualu tai zonai, kur anksčiau buvo geležinė užsklanda. Jeigu pažvelgsite, ten yra 30 procentų parama, o už kelių kilometrų visiškai jokios pagalbos nėra planuojama. Taigi atsiranda labai dideli skirtumai. Reikia užtikrinti, kad nesiskirtų parama daugiau nei 15 procentų tarp regionų. Tai turėtų būti specialiosios pagalbos tikimo skirtumų lubos. Ir juk tai yra dažnai tie regionai, kurie palaiko Europą, ne, ne visada tik tai Berlinas ar Münchenas ar kiti miestai yra patys svarbiausi Europos Sąjungoje. Bet yra ir tų kitų regionų žmonės, kurie ir taip jau išgyvena didelius skirtumus nuo didžiųjų ES miestų, kur yra skirtingi mokesčiai ir panašiai. Taigi tokių skirtumų, kalbant apie skiriamą paramą, neturėtų likti. Jums yra pagėdavimą užduoti klausimą pagal mėlyną kortelę? Taip? Ne. Ne, ne, ne. Neteisingai supratome jūsų pagėdavimą. Taigi periname prie spontaniškų pasisakymų ir pradėkime nuo pono Balky. Dėkoju. Naujosios taisyklės skirtos sąglaudos fondui taip pat galios nuo 14 iki 20 metų ir Vengrija per ateinantį laikotarpį priklausys A valstybių grupiai. Ir iš tiesų tai tikrai labai blogas pasikeitimas Vengrijos gyventojams todėl kad e, sanglaudos politikos dėka ir Vengrijos vyriausybės pritaikytų priemonių dėka situacija Vengrijoje pagerėjo ar nesinorėtų, kad ta parama sumažėtų. Dar kalbant apie Vengriją. Centrinis mūsų regionas kelia daugiausia nerimų. Pešro E, bendryjoje, bendruomenėje yra labai sunk, silpnų regionų ir reikėtų pagerinti jų situaciją. Dėkoju toliau Luhan. Ačiū pirmininkė. nors regioninės pagalbos vaidmuo yra aiškus, jie yra siekiama pritraukyti investicijų į skurdesnius regionus. Vis dėlto priemonės e, skirtos konkurencijai apsaugoti buvo per daug griežtos, yra taikomi per daug griežti pagalbos tinkamumo kriterijai. Dažnai konkur... dėl investuotojų konkuruoja ES ir trečiųjų šalių įmonės. Ir dabartinė padėtis mūsų įmonėms e, kelia kliūčių. Dabartinės krizės kontekste reikia naujos Europos strategijos, kuria būtų atsižvelgiama į tarptautinį, tarp, tarptautinę konkurenciją, e, kuri apribotų pagalbos tinkamumo kriterijus, juos taikant tik didelėms įmonėms. Ir tie kriterijai taip pat turėtų būti labiau susijęti su kitomis politikos kryptimis - anglaudos ir pramonės politika. Pone Bazesku. Ačiū regioninė. Valstybės pagalba turėtų didinti augimo potencialą bendroje rinkoje e, tuo metu, kai e, lėšų kiekis yra ribotas. Rumunijos dauguma regionų pateks į A kategoriją. Taigi įmonės susidūrusios su sunkumais galės pretenduoti į valstybės pagalbą. Pastaruoju metu keletas Rumunijos įmonių plieno ir naftos produktų sektoriuose susidūrė su sunkumais, e, buvo masiškai atleidžiami darbuotojai ir manau, kad naujojų laikotarpių valstybės narės turėtų veik, efektyviau naudoti biudžeto išteklius ir valstybės pagalba turi būti nukreipta į tas įmonės, kurios gali paskatinti ekonomikos augimą ir prisidėti prie nedarbo mažinimo. Ačiū. Ponas Ogor, iki metų pabaigos mūsų vyriausybė norėtų iš naujo nubrėžti regionų ribas. Yra teigiama, kad dabar galiojanti sistema yra neveiksminga. Bet mes žinome, kad regionai prieš 15 metų, mes žinome, kad prieš 15 metų regionai buvo suskirstyti ne visai tinkamai, bet klausimas, ar jų perskirstimas padėtų veiksmingiau panaudoti lėšas. Taigi regionų ribų mm, perbraižimas valstybėje turėtų prisidėti prie veiksmingesnio lėšų panaudojimo. Ir šiuo klausimu norėčiau išgirsti komisijos nuomonę. Ar iš naujo nubrėžė regionų, ar iš naujo nubrėždama regionų sienas vyriausybė tikrai norėjo išsikovoti daugiau balsų. Manau, kad regionų ribos buvo brėžiamos remiantis tam tikrais istoriniais aspektais. Dėkoju. Dabartinės ekonominės krizės kontekste valstybės pagalbos gairių 14-20 metų peržiūrėjimas gali atlikti pagrindinį vaidmenį skatinant ekonomikos augimą. Tačiau dėl naujųjų gairių gali atsirasti E, valstybės paramos paskirstimo geresnės galimybės, bet e, reikėtų apriboti paramą tiems regionams, kuriems sekasi geriau. Reikėtų ypatingai padėti tiems, kur uh, E, sunkumai yra stipriausi. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į ekonominės veiklos relokalizavimą ES viduje ir už jos ribų. Taip pat manau, kad reikėtų apriboti valstybės pagalbą didžiosiams įmonėms. Ir tuo pačiu reikėtų užtikrinti nuseklumą tarp e, valstybės pagalbos ir regionės pagalbos. Taip pat reikėtų atsižvelgti į inovacijas ir mokslinius tyrimus. kai šalies vyriausybė dabar mažina lėšas e, moksliniams tyrimams. Taigi mes pradėjome šias diskusijas su išimtimis ir baigsime irgi su išimtimis, nes ponė Kazenbach, kuri jau pasisakė diskusijų metu, paprašė pasisakyti dar kartelį. Taigi prašau. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, dviejų minučių nepakaks, bet dar yra vienas dalykas, kurį norėjau pasakyti. Ta minėjo ponas Celler. Tai yra tas skirtumas tarp įvairių regionų, kad gaunama parama neturėtų skirtis 15 procentų. Man atrodo, kad šitą aspektą reikėtų tikrai pabrėžti, komisarė Almūnė. Perduokite tai ir kitiems. Dėkoju. O dabar atėjo laikas baigti diskusijas ir paprašysiu komisijos nario Almūnijos pabaigti diskusijas. Much, Ačiū pirmininkė, ačiū visiems parlamento nariams, kurie pasisakė šioje diskusijoje. Pasižymėjau daug minčių, daug pastabų ir pasiūlymų. Turbūt nepavyks dabar pakomentuoti visų jūsų minėtų aspektų. Tiesiog norėčiau labai trumpai e, aptarti kai kuriuos iš jų. Supaprastinimas. Mes kalbame apie naujas, naujas gairias, apie modernizuotą valstybės pagalbą. Mm, naujoje sistemoje viskas bus paprasčiau. Sumažinsime biurokratiją, sumažinsime bendrų išimčių skaičių, e, viską analizuosime kiekvienu atveju, atveju atskirai, vertinsime griežčiau, žiūrėsime, ar veikia rinka, žiūrėsime, ar E, egzistuoja proporcingumas tarp e, pagalbos ir būtinybės e, spręsti problemas rinkoje, kad būtų skatinamas augimas ir kad pagalba atitiktų mūsų lūkesčius. Tikiuosi, visi su to sutinkate. Žinoma, labai mielai išsameu padiskutuočiau šiais klausimais su komitetu. Pone Kleber minėjo Slovenijos problemą. Aš ją aptariau su Slovenijos institucijomis, problema bus išspręsta, taigi nėra pagrindo nerimauti. Toliau didelių įmonių klausimas. Taip, tai yra vienas iš dabar aptariamų klausimų. Mes gairių pradinėme projekte nekeitėme didelėms įmonėms keliamų reikalavimų vadinamojame A regione, tai yra 75 procentai BVP tenkančio vienam gyventojui. Savo pasiūlyme mes manome, kad tos įmonės C regionuose virš 75 procentų galės gauti suderintą pagalbą, jeigu jos atitiks tam tikrus kriterijus. Tai yra, jeigu dirbs inovacijų, energetikos ir aplinkos sektoriuje, plačiajuošio interneto sektoriuje ir panašiai. Nes tos investicijos skurdesniuose regionuose galbūt bus naudingesnės negu investicijos, pavyzdžiui, Londone ar Briuselėje. Aš ir toliau gaunu įvairių pastabų, dalyvau kalbėjausi su įvairiais pašnekovais dėrybų metu ir mes e, svarstome galimybę teikti pagalbą tam tikriems dideliems investuotojams, tai yra dideliems įmonėms investuojančioms C regionuose. Jeigu tik bus aiškių požymių, rodančių, kad tos investicijos tuose regionuose yra svarbios. Aš žinoma, čia kalbu apie reikalavimus atitinkančias investicijas, pavyzdžiui, e, ekologiškas investicijas ir panašiai. Taigi mes šį klausimą vis dar aptarėme. Jis labai svarbus. Turiu pasakyti, kad pritariu visiems, kurie kalbėjo apie mažas ir vidutinės įmonės, kadangi būtent jos yra pagrindinės šios pagalbos naudos gavėjos ir tikras, tikrosios paskatos yra siejamos su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, ypač su naujomis iniciatyvomis. Paprastai naujos iniciatyvos yra nedidelės iniciatyvos, bet jeigu jos yra sėkmingos, vėliau jos bus plečiamos. Tokia yra mano nuomonė. Aš žinoma, netmetu galimybės, kad pagalba gali būti teikiama ir kai kurioms didelėms įmonėms, taikant labai griežtus kriterijus. Bet vėlgi pakartosiu, kad mes kuriame sistemą, atnaujiname sistemą todėl, kad norime paskatinti daugiau mažų ir vidutinių įmonių ir mažas ir vidutinės įmonės ir taip pat naujus investuotojus e, plėtoti naują veiklą. Nenorime tiesiog perstumdyti lėšų iš vieno regiono į kitą. Taigi, galime svarstyti galimybę pratesti laikotarpį nuo penkerių iki dešimties metų, kai įmonė įgavusiai paramą draudžiama perkelti veiklą kitur. Mes šį pasiūlymą dar analizuojame. Nesuprantu, kodėl kai kurie iš jūsų uh, minėjote, kad e, atokiausiams regionams e, taikomos nepalankios sąlygos. Šioje sistemoje šiems regionams taikomos labai palankios sąlygos ir naujame tekste nematau jokių pakeitimų. Tose sąlygose, kurios taikomos atokiausiams regionams. Naujose gairėse, palyginti su senomis, nėra jokių pokyčių, yra, tam, yra tam tikrų patobulinimų ir naujos gairės tikrai nėra žingsnis atgal. Ir dar keletą žodžių apie pasienio regionus. Pasienio regionai e, pramoninėse yra skirtumas tarp pasienio regionų pramoninėse valstybėse narėse ir pasienio regionuose šalia kurie yra prie trečių šalių. Ir tas 15 procentų skirtumas, jis yra paminėtas mūsų pasiūlyme ir patikėkite manimi, aš esu gerai susipažinęs su mūsų pasiūlymu. Jeigu jūs norėsite didinti tą skirtumą, sakysiu ne. 15 procentų riba yra numatyta mūsų pasiūlyme ir galbūt jūsų regionuose, kai kuriuose pasienio regionuose dėl atitinkamų pagalbos intensyvumo pokyčių, tas skirtumas bus mažesnis. Bet tai reiškia, kad valstybių narių institucijos įtrauks tuos pasienio regionus į nacionalinius žemėlapius. Jos turi galimybę tai daryti. Bet aš tikiu subsidiarumo principu. Aš nemanau, kad generalinis direktorius ar komisijos narys dirbantis Briuseliuje turi nuspręsti viską, spręsti dėl visų regionų ir subregionų. E, valstybių narių institucijos Vokietijoje ar kitur turi priimti tos sprendimus. Devynės, devynios valstybės narės m, mm, rengdamos nacionalinius žemėlapius įtraukė kai kurios pasienio regionus, kad tas skirtumas sumažėtų. Ir jeigu jūsų regioninės institucijos sudariusios sutarimą su e, skolinimo įstaiga Austrijoje ar Vokietijoje apsisprendžia dėl maksimalaus skirtumo, tai tas maksimumus bus 15 procentų, o kai kuriais atvejais tas procentas bus mažesnis. Ačiū. Dėkoju gerbiamas komisijos nariai ir diskusijas dabar baigiame. paskutinis pasakymas Lenkų kalba, kad kita sesija prasidės rytoj, trečiadienį, balandžio 17 dieną, 9 val. ryte, o po to 3 val. po pietų. Darbo atvarkė.